Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradedame mūsų darbą šiandien po pietų ir pradėsime nuo klausimo. Darbo tvarkėje matote, mes kalbėsime apie moterų karjerą gamtos moksluose ir akademinėje bendruomenėje ir stiklo lubas, kurias joms tenka pramušti. Šis Klausimas buvo nubantytas biuro posėdžėje 24 lapkričio 14 metais. Aš noriu pristatyti mūsų kalbėtojus. Tai ponia Rankūr, jinai yra iš nevyriausybinės organizacijos Belgijoje, Žalia šviesa mergaitėms. Toliau ponia Liudovič yra iš taikomųjų mokslų kolegijos Vukovarė, Kroatijoje. Toliau po to suteiksime žodį ponė Estrelai Montės Lopez, kuri yra iš Salamankos universiteto sociologijos ir komunikavimo departamento Ispanijoje. Ir toliau paskutinis mūsų prelegentas yra ponas Peter Droll. Tai yra iš e, tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato Europos komisijoje šis klausimas kaip ir papildys mūsų rengiamą pranešimą. Ta pačia tema šiandien pranešėjos nėra, vietoj jos atstovauja ponė Legrid. Ir noriu pasakyti, kad šią temą balsuosime birželio mėnesį. O toliau suteiksiu žodį ponė Rankų. Thank you. It's an honor to speak on this subject. Dėkoju. Džiaugiuosi galėdama pakalbėti šią temą. Mėgstu mokslą, kiekvieną jo aspektą. Mokslas, tiksliai mokslai yra man labai įdomi sritis. Ir nuo pat vaikystės žinau, kad matematika, inžinieriniai mokslai, technologijos nuo vaikystės žinojau, kad tai bus mano gyvenimo tikslas. Jau 12 metų e, svajojau tapti pramoninę inžinierę. Mane mama skatino irgi pasirinkti e, tokią profesiją. Pirmąjį inžinierės darbą e, pradėjau dirbti 19 metų ir mano karjeroje visuomet buvo tikslieji mokslai, inžinierija, matematika. Aišku, mano kelias nebuvo nedobėtas, nebuvo lygus, susidūriau su vairiomis e, kliūtimis, tarp jų ir to, kad mokytojai ir kiti žmonės man sakė, kad aš nesu pakankamai tinkama tiksliesiai mokslams, man turėjo taip pat, man teko taip pat kovoti su požiūriu, požiūriu aukštose mokyklose, kad moteris netinkamos inžinieriniam darbui. Ir taip pat e, tekdavo plauti nuo sienų grafiti užrašus, e, kurie irgi buvo nukreipti prieš moteris tiksliųjų mokslų srityje. Man daug kas sakė, kad vienintelė priežastis, E, dėl kurios gavau patį pirmą inžinierės darbą, buvo tik dėl to, kad aš buvau moteris, o mane tas darbas taip viliojo, taip man patiko. Ir būtent dėščiau inžinierius mokslus e, klasėje, e, kurioje visi moksleiviai buvo vyrai, kurie man ir pasakė, kad uh, tik dėl to ir gavau tą darbą, kadangi esu moteris. O e, po to, e, norėdama, e, dalyvaudama pokalbėje dėl kito darbo, praleidau 30 minučių kalbėdama apie savo vyrą ir apie savo šeimos planus. Nors tai buvo mokslo įstaiga, kurioje Aš norėjau gauti darbą. Ir visa tai man mm, kaip ir mm, davė pelno apmąstymams, kaip nenuleisti rankų ir kaip bandyti mm, pasiekti to, ko noriu. Turime e, statistinių liūdnų, statistinių duomenų, iš kurių matosi, kad moteris, kurios studijuoja Mm, tiksliosius mokslus susiduria su įvairiomis e, kliūtimis. Ir, mm, pavyzdžiui, tarp įvairių studijų, e, įvairios studijos rodo, kad mm, savivertė, mergaičių savivertė, kai jom 11 metų, siekia 75 procentus, o kai jom 15, šis e, savo vertės suvokimas sumažėja iki 55 procentų penktadalis e, moterų studijuojančių kompiuterinius mokslus abejoja ar pasirinko tinkamą profesiją, tik 20 procentų moterų turinčių matematikos ar mokslų ar, ar tiksliųjų mokslų mokslinius laipsnius dirba tose sritise, kurių studijas baigė, tik 16 procentų studenčių mokosi inžinierijos mokslų, Europoje mažiau nei 10 procentų merginų galvoja apie mokslininkės profesiją, o besivystančiose šalise m, mm, trys, viena iš trijų merginų mm, sulaukusi 18 jau būna ištekėjusi ir dėl to jom tenka anksti mm, apleisti mokslus, palikti mokyklą. mes vykdėme projektą, bandydami įtraukti e, moksleivius, bandydami juos paskatinti, pasirinkti mokslinės specialybės. Mūsų projektas apėmė 10 tūkstančių e, vaikų, 10 tūkstančių e, mergaičių. Ir tas projektas vyko visame pasaulyje, dalyvavo 1300 savanorių, vyko įvairių renginių, 70 renginių e, ir mm, buvo vykdomi įvairūs renginiai. E, Cecilija, pavyzdžiui, dabar studijuoja civilinį, civilinį inžineriją, yra viena iš mūsų projekto dalyvių, mm, kaip ir daugelis kitų, kurios net neplanavo pasirinkti mokslininkės arba tiksliųjų mokslų srities specialybės, bet uh, Mm, mūsų projekto dėka pasirinko, mes džiaugiamės, kad mums pavyko pritraukti merginų, bet aišku, mums, mūsų laukia dar daug įvairių darbų, ypač siekiant nugalėti tas kliūtis, kurios e, šiandien iškyla moterims tiek tiksliosiuose moksluose, tiek versle, tiek kitose srityse. Dabar noriu parodyti nedidelį uh, video filmuką, ką reiškia šiandien būti dešimtmetę mergaitę. Do you know what you want to do when you grow up? Yes. What do you want to be? Plan. You got you two have a plan. Okay. <laughs> we have a plan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 jaučiasi dešimtmetės, vienuolikmetės mergaitės, kurių savimo, savivertė yra pakankamai didelė, 75 procentai, ir kuri ženkliai sumažėja, kai joms sukanka 15 metų. Taigi, ko mes siekiame? Pirmiausia, išlaikyti tą pasitikėjimą savim mergaitėms augant, išlaikyti tokį pasitikėjimą, kokį jos turėjo būdamos dešimtmetės. metės Taigi turėtume kurti stipendijas jaunoms merginoms, e, skatindami pasirinkti mokslinės specialybės. Ir kuo plačiau supažindinti mokyklų ir universitetų e, studentus, studentes su mokslo pasauliu. Turėtume renkti daugiau e, konkursų, mokslinio pobūdžio konkursų įvairaus amžiaus moksleiviams, e, kad mm, tie moksleiviai siūlytų savo mm, sprendimus e, mokslo srityje. Reiktų pasižiūrėti, kaip galėtume kitaip organizuoti švietimą, kad jis vyktų kūrybiškai. Turėtume išsiaiškinti, kodėl tas savos vertės supratimas mažėja e, vaikams augant. Turime išmokyti mergaitę suprasti, kad viskas yra įmanoma, būtent mes ir siekiame uždėkti tą žalę šviesą mergaitėms. Toliau kitas mm, dalykas, kuris yra svarbus, tai yra e, mum patiem reikia konkrečiai paskatinti bent vieną pažįstamą jauną merginą e, siekti e, tikslų, nebijoti kliūčių, galime kiekvienas susikurti profesinį tinklą savo įmonėje, pramonės rytyje ar regione, galime ieškoti mentorių, e, tų žmonių, į kuriuos norime būti panašus, turime mokytis naujų įgūdžių, naujų dalykų ir mokytis taip pat ir mokydami ir prieš sakydami ne e, iškilus naujoms galimybėms visuomet sakykime taip. Ir aš visą laiką taip elgiausi gyvenime, nebijodama tų kliūčių, kurios man iškildavo. Taip pat turėtume bendradarbiauti su įmonėmis ir organizacijomis, kad paskatintume moteris aktyviau dalyvauti ieškoti e, lygių galimybių, aktyviau dalyvauti sprendimų prieimime, vadovavime. E, turime turėti standartus, kurie e, lyčių prasme būtų neutralūs. Mano svajonė yra paprasta. Vieną dieną moteris inžinierė, mokslininkė, ar bet kokia kita specialistė dirbs uh, tą darbą ne dėl to, kad jos tokia lytis, o dėl to, kad jos indėlis darbe gali būti vertingas ir dėl to, kad jinai galės pasiekti uh, gerų dalykų uh, ten, kur dirba. Taigi pats laikas dabar yra sudaužyti tas stiklinės lubas, kurias E, kurios moteris skiria nuo visų šitų dalykų. Dėkui jūsų svajonė, taip pat ir mūsų svajonė. Prieš suteikdama žodį antrajai prelegentiai, aš norėčiau e, pasveikinti aštuonias lankytojas iš Korejos lyčių lygybės instituto. Sveikiname mūsų komiteto posėdėje. O dabar suteiksiu žodį poniai Mirjanai Nedovič iš Kroatijos, prašau. E, odnosno e, tema je stakleni strop položaj žena u sustavu znanosti. stakleni strop je pojam koji se koristi kada zapravo govorimo e, dėkui gerbiama pirmininke šiandien kalbame apie stiklines lubas kas tai yra tai yra mm, galimybė tai, nėra, tai yra e, negalėjimas moterim kilti aukštyn hierarchijos laiptais ir užimti ankstesnės pareigas. Vyrai paprastai gauna geriau apmokamą darbą, nors moteris e, dėl to, kad atviriau išsako savo siekius ir savo ambicijas. Aš atlikau studiją ir galiu pasakyti, kad tos studijos rezultatai rodo, kad kalbant apie moterų ir vyrų e, galimybės darbe, tai būtent uh, tiksliųjų mokslų srityje atotrukis tarp vyrų ir moterų yra didžiausias. Nors moteris iki 50 metų amžiaus turi geresnį išsilavinimą negu vyrai, Kroatijoje jų padėtis yra prastesnė, nes dažniausia vadovaujančios pozicijos tenka vyrams, o moterims nelieka tokių darbų be stiklinių lubų termino literatūroje dar naudojamas ir labirinto terminas. Labirintas tai yra kaip metafora, kuri reiškia, kad kai kurioms moterims net jei ir tenka geras darbas, jos negali jo išlaikyti Taigi, kaip galime spręsti tas labirintų ir stiklinių lubų problemas? E, Kroatijos universitete per 40 metų tik viena moteris yra buvusi rektorė. Visi kiti universiteto rektoriai buvo vyrai. Vyrai vadovai galvoja, kad diskriminacijos lyčių pagrindų nėra. Deja, situacija visiškai priešinga realybėje. Šiek tiek pokyčių vyksta ir Kroatijoje. Yra moterų, kurios turi vadovaujančias pozicijas, bet jų skaičius nėra didelis. O mokslinėje bendruomenėje tebe egzistuoja vyrų lobizmas, trukdantis moterims kilti karjeros laiptais aukštin. Tik tai 10 ar 11 procentų moterų dalyvauja moksliniuose projektuose. Ir aišku, kad tai labai pakerta moterų motivaciją, bet iš kitos pusės tai yra kaip ir stimulas siekti keisti situaciją ir daužyti tas stiklo lubas. Pirmiausia, tai turėtume atsakyti į tokį klausimą, kodėl turėdamos vienodą kvalifikaciją moteris gauna mažiau vadovaujamų postų, lyginant su vyrais. Kitas klausimas, nors moterų yra daugiau universitetuose, mažiau jų užima vadovaujamas pareigas. Kokie yra tie nematomi barjerai, nematomos kliūtis trukdančios moterims e, siekti aukštesnių pareigų? Universitetuose Pasižiūrėkime į situaciją universitetuose. 13-14 metais juose mokėsi 28,6 procentai moterų studenčių. Absolventų skaičius 54 procentai aukštųjų mokyklų absolventų yra moteris, ir 55 procentai e, baigusiųjų turi magistro laipsnius ir daktaro laipsnius. Daktaro laipsnius turi net 57 procentai moterų. Visa tai rodo, kad mm, iš tiesų mm, tas stiklinių lubų fenomenas labai jaučiamas ir jis apima įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria moteris savo karjeroje. Aš pabandžiau išanalizuoti situaciją Kroatijoje, Osiek universiteto 11 fakultetų. Kiek šiame universitete vadovaujančių pozicijų turi moteris? 11 fakultetų. Iš 11 fakultetų 10 fakultetų dekanai yra vyrai, tik tai filologijos. Vieninteliame fakultete dekanė yra moteris. Tai tokia statistika labai aiškiai rodo, kokia yra situacija. Prodekanų 42 procentai prodekanų yra moteris o 58 vyrai. Tai čia uh, situacija geresnė negu dekanų. Matome, kad moterim kyla daugiau kliūčių kirti, kilti aukščiausiais karjeros laiptais. Ir aišku iš visų šių duomenų, kad čia yra aiškiai išleikšta neligybė. Yra tos stiklinės lubos. Taip pat galima kalbėti ir apie labirintą. Moteris ir vyrai turėtų turėti vienodą statusą, vienodas galimybės e, naudotis savo teisėmis. 2008 metais Kroatijoje buvo primtas įstatymas dėl lyčių lygybės. 11-15 metais, šiems metams yra, 11-15 metams yra priimta lyčių lygybės strategija, bet aišku, kad įstatymus turime taikyti, kitaip jie neduos jokios naudos. Kroatijoje, mokslo pasaulyje yra neligybė tarp vyrų ir moterų. Reikia pašalinti tas nematomas kliūtis, kurios neleidžia užtikrinti lyčių lygybės. Aišku, kad tų kliučių vyrai nepašalins, pačios moteris turi tą padaryti, pačios moteris turi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 galima teikti klausimus mūsų svečiams, tačiau prieš tai dar noriu tiesiog e, suteikti e, žodį dar kitoms kalbėtojoms, kad jos pristatytų savo patirtį. Prašom, ponia Estrela Montes Lopes. Thank you. a pesar de los progresos en materia de igualdad que se han dado en la universidad en los últimos años Nepaisant eh, pažangos, eh, kalbant apie aukštą įsilavinimą, eh, moteriams pastarųjų metų vis dėlto moteriams būna sunku gauti geriausią darbą, aukščiausias pareigas, kurios yra gerai apmokamos. Kalbu ne tik apie akademinį pasaulį, bet ir apie aukščiausius administracinius lygmenis. Ypač mm, vadovų karjeros moteriams dažnai yra neprieinamos. Norėjau būtent šį klausimą iškelti, kalbant apie tarptautinius tyrimus Europos universitetuose stengiamasi pabrėžti tam tikras e, tendencijas, dėl kurių moteris kartais negali gauti tų pačių pareigų už tokį pat atlyginimą kaip vyrai. E, su lyčiu susiję klausimai yra labai daugelypiai ir akademinio pasaulio atstovai teikia įvairius paaiškinimus dėl susiklošiusios padėties. Galima tyrimuose e, skirtingais kampais visą tai nagrinėti, bet e, visi šie klausimai tarpusavį yra glaudžiai susiję. Konkrečiai kalbant apie mano tyrimą, tai e, yra teorinis pagrindas tyrimo, kalbėsiu apie daugia pakopį požiūrį ir pateiksiu pavyzdžių iš Ispanijos. Trys lygmenys yra individualus, organizacinis ir kultūrinis arba institucinis. Individualių lygmenių e, teikiami paaiškinimai e, susiję su konkrečiomis moterimis kaip e, asmenimis kurie susiduria su lyčių neligybė, dėl to atsiranda įvairių psichologinių pasiekmių, moteris nepasitikė savimis, savimi, jaučiasi kaltos ir iškyla kitų įvairių psichologinių problemų, dėl kurių moteris nusprendžia pačios nekonkuruoti su vyrais, norėdamas užimti tam tikras pareigas arba uh, sėkmingai kopti karjeros laiptais. Kartais jos gali, pavyzdžiui, susidėrėti dėl geresnių e, darbo laiko sąlygų, bet e, irgi dėl tų pačių priežasčių to nepadaro. Taigi moteris kartais pačios priima tokį sprendimą, nejudėti pirmin ir iš tiesų kartais moteris e, to nenori, bet negalima nerimtai į tai žiūrėti. Uh, galbūt um, asmuo laisva valia priima tokį sprendimą, galbūt tas sprendimas priklauso nuo įvairių aplinkybių, nuo šeimos ir kitų dalykų. Jeigu moteris, tarkim, yra itin graži, dėl to taip pat gali kilti tam tikrų problemų uh, Ir žinoma, reikia imtis kažkokių veiksmų, kad spręstume šias problemas. Kitas ligmuo, organizacinis ligmuo, čia akademinio pasaulio atstovai teikia paaiškinimus susijusius visų pirma su organizacinė struktūra ir neformalia struktūra, kitaip tariant, organizacijos kultūra. Universitetas kaip institucija nėra neutralus lyčių paužiūrių, jo organizacinė struktūra nėra neutrali Yra tam tikra karjeros sistema. Paprastai visoje šioje sistemoje nėra neutralaus požiūrio e, lyčių klausimų. Dažniausiai aukščiausias pareigas eina vyrai, kurie ir kuria tą sistemą. Mūsų e, tyrimo kontekste nagrinėjame Ispanijoje ir vyrus, e, ir moteris analizuojame jų karjerą, kaip jie išnaudoja savo asmeninį laiką, nedarbę, atostogų metu, kad kokį poveikį tai turi jų karjerai. Taip pat e, suprantame tuos apribojimus, kuriuos patiria moteris, kai išeina motinystės atostogų. Dėl visų šių veiksnių atsiranda neligybė. Laikas yra išteklius, kuris taip pat netolygiai paskirstomas visuomenėje dėl to, kad e, vyrai dažnai neturi tiek daug pareigų šeimoje, rūpinantis vaikais, rūpinantis namų ūkiu. Aš žinau, kad e, vyrai dirba visą darbo dieną, kai kurios moteris ne visą darbo dieną, bet vis dėlto ne apie tai. Kalbame, vyrai apskritai dažnai turi daugiau laiko, kurį gali skirti savo karjerai, nes e, neturi tiek daug pareigų namuose. Moteris e, dažnai mums pasakoja, jeigu kalba atvirai, kaip joms e, sekasi suderinti savo motinystės pareigas su profesiniu gyvenimu. Dėl to joms e, dažnai kyla pykčio, kitų neigiamų emocijų. Reikia be kita ko atsižvelgti ir į samdymo procedūras, kaip atrenkami kandidatai. Dažnai e, konkursai turi būti atviri, tačiau jie nėra nei atviri, nei juose įmanoma kaip nors konkuruoti. E, daugelio kitų tyrimų rezultatai yra panašus į mano tyrimo rezultatus. Turime ir pavyzdžių, pirmiausia, susijusių su manipuliavimo priemonėmis, e, sutarčių sudarimo procedūromis, siekiant užtikrinti, kad asmuo, e, kuris paaukštinamas pareigose, dažnai yra gana įtakingas. Taigi toks organizacinis ligmuo, organizacinė kultūra kalbant apie neoficialią tą kultūrą, čia yra visa seka įvairių mm, elgesių modelių ir e, tradicijų, tam tikrų, tam tikrų procedūrų. Dažnai e, tokia aplinka taip pat nepalanki moteriams. Dažnai kalbama apie tai, kaip žmonės stengiasi apsisaugoti tokioje kultūroje, saveikauti su kitomis jos grandimis. Ir šiame kontekste dažnai kalbama apie socialinius tinklus, kurie susiformuoja tarp panašių socialinių savybių asmenų. Ir moteriams e, dažnai sunku patekti į vyrų sukurtus tinklus, nes vyrai dažniausiai užima aukščiausias pareigas, aukščiausius postus, mikropolitika. Taip pat yra susijusi su tam tikrais apribojimais, dėl kurių moteriams e, sunku prasiskverbti į atitinkamus uh, E, tinklus, atitinkamas grupės, yra tam tikra diskriminacija ir ji yra labai neakivaizdi, ją sunku e, pastebėti. Dažnai iš moterų tiesiog nesitikima, kad ji gali būti sėkminga, gali būti gera vieš, viešajame gyvenime ir dėl to ji pati savimi nepasitikė. Europos tyrimuose pabrėžiami dvigubi standartai, vertinant darbuotojus. Jau minėjau, kad yra dažnai taikomi skirtingi vertinimo kriterijai. Vadovaujamasi skirtingais kriterijais, vertinant kandidatus į tam tikrus postus, reikia kruopšiai analizuoti atrankos procedūras standartus, tai daro didelį poveikį moteriams, nes vėlgi tie, kas mm, priima sprendimus, yra dažniausiai vyrai ir rimtai nežiūri moteris. Dabar galima būtų pakalbėti apie institucinį kultūrinį lygmenį kurį jau minėjau, tai tam tikras ideologinis ankstesnių dviejų lygmenų pagrindas. Moteris e, dažnai negali padaryti sėkmingos akademinės karjeros dėl e, lyčių stereotipų, e, kuriais yra pagrindžiami tam tikri tariami skirtumai tarp vyrų ir moterų ir moteriams kyla daug įvairių kliūčių. Kai kurios moteris, be kita ko, nori būti motinos. Ir tokių moterų dauguma, bet jos nenori atsisakyti ir savo akademinės karjeros. Todėl jos e, sulaukia kaltinimų, kad e, neskiria pakankamai laiko savo karjerai ir kai ateina laikas paaukštinti ką nors pareigose, paprastai paaukštinamas vyras, o ne moteris. toks požiūris ir priklauso nuo visų tų stereotipų. Nepaisant to, kad vyrai vaikų negimdo, vis tiek tėvais tampa ir vyrai, ir moteris, ir tėvystė, motinystė turi tokį pat poveikį vyru ir moterų akademiniams karjeroms. Taigi, kaip sakiau, lyčių klausimas yra daugia lypis, daugia pakopis, Jis yra labai aktualus moteriams įvairiose srityse, be kita ko ir akademinės karjeros srityje. Labai sunku, ką nors pakeisti institucinių lygmenių arba kultūrinių institucinių lygmenių. Dažnai teikiami argumentai, kad moteris patys renkasi, pačios renkasi, pačios priima sprendimus E, galime stengtis skatinti skaidresnės atrankos procedūras, vienodų standartų taikymą ir e, reikia užtikrinti, kad e, būtų draudžiama tiesiognė ir netiesiognė diskriminacija. Ačiū. Ďakujem veľmi pekne. K tým záverom predpokladám, že sa dostaneme ešte aj v rámci našej. Ačiū. Kągi mes e, galime apibendrinti. Tiksliau galime pereiti dabar prie diskusijų. Suteiksiu žodį parlamento nariams norintiems pasisakyti. Peter Dreul kalbės pirmiausia, paskui panelė Greip. Ačiū. Labą dieną. Tai, ką, ką tik išklausėme, iš tikrųjų atitinka mūsų supratimą ir mūsų analizę. Visi trys e, kalbėjusiai visos trys viešnios pasakė vienodai. Jūs, pavyzdžiui, minėjote savo darbo pokalbį. Ir tikrai tai yra šokiruojantis pavyzdys ir jis toks, taip jį reikėtų žiūrėti kaip iššokiruojantį pavyzdį. Ir jūs kalbėjote apie savo aistrą mokslui, kad e, iš karto pajutote e, mokslui potraukį. Aš galiu pasakyti lygiai taip pat, kad aš iš karto um, susidomėjau labai stipriai projektais skirtais lyčių aspektui. Iš tikrųjų, tai yra tema tokia svarbi mūsų socialiniai struktūrai. Kol mes neišnaudosime viso potencialo esančio ES, Tai reikš, kad e, mes padėjome ne visas pastangas, matome disbalansą, matome labai lėtą pažangą siekiant lyčių lygybės. Mačiau jūsų, projekt, mūsų, jūsų dokumento projektą. Viskas, ką jūs sakote, yra teisinga, dėja, aš papildyčiau jūs tik štai kuo. Jūs pateikėte skaičių 46 procentai E, doktorančių yra moterų, 33 procentų mokslininkių. Ir tik 10 procentų universiteto rektorių yra moterių. Ir mm, girdėjome taip pat vieną pavyzdį iš universitetą. Viena iš dešimties moterų rektorių yra visoje Europos Sąjungoje. Taigi jūsų patiktas pavyzdys iliustruoja bendrą padėtį. Tai tokios stiklinės lubos. Mm, Kągi mes ES darome? Iš tikrųjų, tai yra susiję ir su to, ką panė Lopes pasakė. Pirmiausia, žiūrima į moterį pačią kaip į, problem, kaip į problemą. Ar toks požiūris iš pradžių dominavo, bet dabar jis tengiamės keisti. Ir siekiame institucinių pokyčių, todėl kad svarbu tai, kaip institucijos traktuoja lyčių neligybę. Mūsų strategija šiandien yra trejopa. Pirmiausia, instituciniai pokyčiai, apie tai netrukus kalbėsiu plačiau. Antras e, elementas karjeros perspektyvos. Ir trečias aspektas, kuris kartais yra e, nepakankamai įvertinamas, mm, tai yra lyčių aspektas moksliniuose tyrimuose. Taigi, pirmiausia, instituciniai pokyčiai. Svarbu naikinti kultūrinės ir institucinės kliūtis. Girdėjome, kokie yra kultūriniai stereotipai, jūsų pateiktas grafiti pavyzdys, bet yra ir institucinių kliūčių. Kalbame apie įdarbinimą, neskaidrų įdarbinimą. Tai yra kliūtis ir skaidrumo trūkumas įdarbinimo procese yra labai svarbus aspektas užtikrinant lyčių pusiausvyrą. Taigi mes prašome institucijų ir valstybių narių turėti lyčių lygybės planus. Tai yra savotiškas auditas, kaip atrodo situacija institucijose iš lyčių lygybės perspektyvos. Vėliau turi būti patvirtintos atitinkamos priemonės ir stebimas jų gyventinimas. Šiandien dabar ES turime atliekamą tyrimą ir žinome, kad apie trešdalis visų institucijų susiduria su, tiksliau, turi lyčių lygybės planus. Tai yra gerai, bet dar nepakankamai gerai. Antra, ką darome siekdami institucinių pokyčių, tai finansuojame finansuojame lyčių lygybės planų sudarimą ir 70 institucijų dabar suteikia tokį finansavimą. Tai aišku, tik lašas jūroje, bet tai yra svarbi pradžia, kad šios institucijos galėtų pradėti skleisti gerąją patirtį. Ir galiausiai mes dirbame su suinteresuotomis šalimis mokslo srityje ir valstybėmis narėmis. Mes turime Europos mokslinių tyrimo erdvę um, kurios rėmose stengiamės pasinaudoti visą ES įvairovę, kad galėtume užtikrinti laisvę mokslininkams. Ir lyčių lygybė šiame kontekste yra labai svarbi. Dabar, vos prieš dvi savaitės, uh, vienbalsiai valstybių narių buvo patvirtintas veiksmų planas skirtas įgyvendinti šios Europos mokslinio tyrimų erdvės tikslus. Ir lyčių lygybės planai yra labai svarbus šiame kontekste ir manome, kad tai yra labai svarbus elementas siekiant pažangos ir siekiant, kad daugiau negu dabartinės dabartiniai 35 procentai institucijų turėtų lyčių lygybės planus. Antroji dalis mūsų strategijoje - sprendimų prieimimas. Mes žinome, kad 18 valstybių narių turi kvotas. Nepakankamai atstovaujamos mm, lyties atstovams. Jūs kalbėjote apie teisės aktus, bet žinome, kad e, jie nėra adekvatus. Mes žinome, kad yra lygiau, lygaus atlyginimo įstatymas, bet taip pat žinome, kad jį galima apeiti. Taigi mes žinome, kad veiksmingas, kas yra veiksminga, tai įstatymai su finansinėmis paskatomis ir atitinkama strategija. Taigi mes skatiname valstybės narės būtent taip veikti ir naudojame savo funkciją kaip finansuotojo. Mes turime Horizontas 2020 programą, kuri turi nemažą biudžetą ir kurio mes taip pat naudojamės, kad paremtume mokslininkių moterų karjeros perspektyvas. Projektai pagal šią iniciatyvą atrenkami dalyvaujant tos ryties ekspertams. Ir konkurencija tarp projektų yra pakankamai didelė. Jeigu ekspertai mano, kad projektai yra vienodi, vienodo lygio, tai pirmumas skiriamas tam projektui, kuriame yra ly lyčių balansas, kalbant apie projekte dalyvaujančius mokslininkus. Uh, Taip pat e, mes prašome projektų įgyventintojų, kad jie turėtų lyčių lygybės planus, nes iš tikrųjų tai atsispindi ir rezultatuose. Ir dar lyčių aspektas moksliniuose tyrimuose. Tai reiškia, kad e, reikia atsižvelgti į lyčių skirtumus, vykdant mokslinius tyrimus. Jeigu, tarkime, kalbame apie pagyvenusių žmonių priežiūrą ir jeigu neatsižvelgsime į labai svarbius skirtumus tarp vyrų ir moterų, tarp jų, e, neatsižvelgsime į skirtumą tarp jų poreikių, tai iš tikrųjų m, tokių mokslinių tyrimų, šios ryties mokslinių tyrimų rezultatai nebus patenkinami. Jūs kalbėjote apie ugdymo, švietimą. Svarbu, aišku, kad e, mokslo gamtos mokslų, mokslai įtrauktų pakankamai praktinių užsiemimų ir juos numatant taip pat svarbu atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą. Ir dar vienas elementas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra verslumas. Moteris mokslininkės e, dažnai yra puikios verslininkės, e, jos turi verslumo gebėjimų. Mes e, paskiriame mokslininkių moterų inovatorių prizą kuris būtų skirtas moteriams, kurios įkūrė įmonę įdarbinančią mažiausiai 10 darbuotojų ir mm, užsiimančią intensyviais moksliniais tyrimais. Ir mes e, turime puikių kandidatų šiam prizui, e, šiai premijai ir dabar vyksta konkursas, ar bus netruks apdovanota dar viena moteris, taigi turime puikių pavyzdžių, kad moteris turi puikių sumanimų, vizijų ir moka jas įgyvendinti. Taigi, apibendrinant, pažanga yra laipsniška ir lėta, galima ir reikia padaryti daugiau mūsų ekonomikai ir mūsų visuomenėms. Svarbu pasinaudoti um, visų turimų potencialų. Uh, Taip pat būtini instituciniai pokyčiai. Ir dabar puikus metas apie tai kalbėti pirmininkausiantis Luksemburgas įtraukė lyčių lygybę į Liepos mėnesio pirmosios neformalios ministrų tarybos dar, posėdžio darbo atvarkę. Taigi, jeigu jūs parengsite savo pranešimą, tai bus dar vienas svarbus indėlis į šias diskusijas. Mes savo ruoštų esame taip pat pasirengę teikti papildomos informacijos. Dar vieną sekundę pacituosiu Žaną Monė, ES vieną iš įkūrėjų, kuris kalbėjo apie institucinius pokyčius, kalbėsiu prancūziškai. Niekas nėra padaroma be vyrų. Jeigu jis būtų šiame posėdėje, jis būtų pasakęs be moterų. Bet niekas neišlieka ar netrunka be institucijų. Ačiū. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli e, pani poslankyňa Le Grip tu nie je, čiže by som nechala priestor v prvom rade tieňovým. Ačiū. Deja, ponios Le Grip e, nėra šiame posėdėje, bet suteiksime žodį šešėlinėms pranešėjams. SND atstovą matau. Pone Valina, Sebastianai žodis tau. Taigi socialdemokratai pirmiausia. Ačiū. Kaip girdėjome, statistika ir tyrimai rodo, kad moterų Moters nepakankamai įtrauktos į mokslo sritį sprendimų prieimimo procesus ir panašiai. Ir apskritai aukščiausiose postuose moterų mažai. Žinome, kad yra tūkstančiai jaunų moterų, kurios e, labai aktyviai dirba mokslo srityje, bet susiduria su įvairiomis kliūtėmis, apie kurias kalbėjo prelegentai moksliniai ar studijos analizės rodo, kad per mažai moterų įsitraukia į gamtos mokslų, techninių mokslų sritį ir per mažai moterų dirba inžinerijos srityje. Kaip jūs sakėte, yra stiklinės lubos, kurios stabdo moterų profesinę pažangą, ypač mokslo srityje. Kadangi mokslas yra labai svarbus visoms ES politikos kryptims ir turint omenyje, kad dabar labiau nei bet kada mokslas yra reikalingas ir aktualus, Tai mano klausimas būtų toks, kokią strategiją jūsų nuomonė mes turėtume vadovautis savo švietimo politikoje ir kaip mes galėtume bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad e, padėtume moterims pasiekti karjeros mokslę. Ačiū. Ďakujem veľmi pekne, čiže nech sa páči, na tú otázku môžete odpovedať hostia jednotliví, ktorý máte záujem samozrejme. Ačiū. Norėčiau dabar gal atsakyti steigti galimybę atsakyti. Kalbant apie švietimą, žinoma, ateityje laukiama didelių pokyčių ir vienas svarbiausių veiksmų, kuriuos turime įgyvendinti, yra užtikrinti, kad mokslinis įsilavinimas būtų pradedamas kuo anksčiau ir mokytojai, dėstytojai orientuojasi į e, lyčių skirtumus e, klasėje. Klasėse ypač tam tikro amžiaus e, vaikų Yra tam tikrų lyčių skirtumų, e, kai rengiame įvairius renginius mokyklose, vis labiau stengiamės įtraukti mergaitės į mūsų pokalbį, užtikrinti, kad visi moksleiviai dalyvautų vykdomoje veikloje klasėje, kad į visų nuomonės būtų įsiklausoma, kad visi būtų skatinami. No, only, only Galėčiau tik pabrėžti, kad labai svarbu tinkamai mokyti mokytojus. Turime puikių modulių mokytojų rengimui. Ir būtų tikrai svarbu atsižvelgti ir į stereotipus. Jų yra ir Jie kartais nekelia jokių įtarimų, bet mergaitės dėl jų nepasitikė savimi, praranda pasitikėjimą savimi. E, taigi net ir filosofinių paužiūrių tai yra labai svarbu. Turime spręsti šią problemą ne tik kaip nors techniškai, matematiškai, bet ir kitose sritise. Ačiū. Dėkuoju galėčiau į savo asmenės patirties iš Slovakijos taip pat pridurti, kad, kaip ponas Driulė minėjo, projektą jį įgyvendinus vaikai tikrai buvo daug daugiau motivuoti, buvo labiau suinteresuoti tikslai, tiksliaisiais mokslais, nes uh, dėstymo priemonės buvo e, naujos ir tai padėjo mergaitėms taip pat susidomėti matematiką, inžineriją. Manau, kad verta būtų keistis patirtimi. Gerąją praktiką šioje srityje tarp valstybių narių tai būtų labai naudinga. Dabar ponia Valina Nova. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą Estrelai apie universitetus. Neseniai skaičiau Margaritą Salą. Ji, kai, kai ji pradėjo dirbti tyrėjai, jai buvo pasakyta, kad turėtų imtis kokios nors lengvos temos, nes buvo moteris. Dažnai daroma prielaida, kad moteris yra mažiau gabios arba mažiau gali skirti laiko savo darbui. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti tokią situaciją, kaip universiteto darbuotoja pati, ar esate patyrusi e, pati tokį paužiūrį ir dėl kokių priežasčių jūs nuomonė jis vyrauja. Na, savo pristatymo metu sakiau, kad e, ne tik universitetuose, bet ir pačioje visuomenėje yra įvairių stereotipų, kad vyrai ir moteris turi tam tikrų natūralių gabumų, natūralių gebėjimų. Moteris gabesnės vienoms užduotims atlikti, vyrai kitoms. Dažnai vyrai ir moteris netolygiai dalyjasi pareigas namuose, rūpinantis vaikais, kaip tai atsispinti universitetuose. Nu, universitete galbūt moteris nori e, akademinės karjeros, bet e, dažnai e, daugeliui atrodo, kad jai tai antrinė užduotis, kad vis tiek visų pirma jį rūpinasi savo šeima, savo vaikais, akademinės bendruomenės nariai gali turėti ir šeimų, ir vaikų, bet e, vis tiek visada manoma, kad e, vyrams pirmoje vietoje darbas, akademinė karjera, o antroje vietoje šeima. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kiekvieną dieną matau tokį požiūrį. Moteris, kurios yra truputį vyresnės už mane, susilaukia e, vaikų ir dažnai pasakoja apie tai, kad iki e, vaikų atsiradimo jų karjeros e, judėjo pakankamai sparčiai ir jos kilo karjeros laiptais, o po to viskas e, sulėtėjo. Jeigu anksčiau e, jas kviesdavo į įvairias paskaitas, renginius, e, seminarus, dabar gali nebekviesti. Dažnai, tarkim, jeigu net ir kviečia, kviečia tik į sekretoriatą to renginio, nes mano, kad neturi pakankamai laiko, kad pasiruoštų, kad dalyvautų visavertiškai. Taigi tokių yra stereotipų, kultūrinių stereotipų, kad moteris tiesiog mažiau linkusios skirti laiko savo akademiniams karjeroms. Prašom, ponas Sebastian. Ačiū labai. Man visos pastabos buvo labai įdomios šią popietę. Antroji prelegentė sakė, kad nemanomagi, kad vyrai mušis kovos už tam tikrus pokyčius visuomenėje. Man atrodo, kad tai yra netiesa. Aš, pavyzdžiui, tikrai esu pasiryžęs kovoti uh, Be abejo, yra tam tikrų stereotipų, bet į šią kovą vyrus taip pat galima įtraukti. Yra įvairių šankstinių nusiteikimų, prietarų. Neseniai tapau tėvų ir natūraliai daroma prielaida, kad e, gimęs kūdikis daugiau laiko praleis su savo motina. Norėčiau pateikti kelis klausimus. Man ši diskusija buvo labai įdomi. Norėčiau padėkoti šešėliniai pranešėjai už šią temą. kalbėjote šiek tiek apie kvotas. Galbūt galėtumėte patikslinti, kaip iš tiesų ta kvotų sistema galėtų pakeisti padėtį, kas dėl universitetų pritariu pastaboms, kad yra tam tikrų skirtumų tarp įvairių sričių, tarkim, kalbant apie tiksliuosius mokslus arba kita vertus filosofija. Kai um, universitete lankiau modernaus meno paskaitas, mm, buvau ten vienintelis vyras, taigi yra toks atskirimas tarp vyrų ir moterų priklausomai nuo mokslų srities. Lankiau uh, Valencijos universitetą ir žinau, kad dabar maždaug tų lygiai yra pasiskirstę vyrai ir moteris mokslo srityje, tačiau moteriams dažnai reikia daugiau kovoti už savo postą, už savo vietą. Be to, dažnai e, moteriams e, nebelieka jokio kito pasirinkimo. Jos negali dirbti privačiajame sektoriuje. Pavyzdžiui, Valencijoje yra daug e, chemijos pramonės bendrovių, kurios labai nenoriai samdo moteris į aukštas pozicijas, todėl moteriams belieka tik tai dirbti akademinėje E, srityje. Bet kuriuo atveju manau, kad ši tema yra labai svarbi ir verta apie ją diskutuoti. Dėkoju už pateiktus klausimus. Aš atsakysiu pasakydama, kad vyrai neužleidžia vietų mokslo srityje moterį. Mano patirtis su vyrais, e, ta prasme, nėra gera. Ne, neįsi, nežinau, man neteko susidurti su ne vienu atveju, kad vyras užleistų savo vietą moteriai darbe, kai jos kvalifikacija tokia pati kai moteriai pavyksta, pavyzdžiui, tapti universiteto rektore, įdėjus milžinišką kiekį pastangų ir kai renkami vice rektoriai ir yra moteris ir vyras tarptų kandidatų, vienas iš tų kandidatų yra mokslų daktarė moteris, o kitas kandidatas vyras yra tik magistras, tai ne ta e, rektorė į vicerektorių pasirinktų vyrą, o ne moterį, nors jo kvalifikacija žemesnės, tai turim suvokti, kad ir mes moteris kartais priimam tokius subjektyvius, nepagristus sprendimus. Tokių atvejų praktikoje irgi pasitaiko. O į kitą šio klausimo dalį galbūt galėtų kas nors iš kitų prelegentų atsakyti. Kalbant apie kvotas, problema įdomi, ko gero su kvotomis susiję ir daugiau klausimų. Kvotos gali būti labai naudingos siekiant tikslų, ypač dideliuose organizacijose ar įstaigose. Ir kartais tikrai reikia tų kvotų, kad galėtume užtikrinti lygybę ir įvairovę, ne tik e, lyties, lyčių principų. Bet e, reiktų, kad žmogus gautų pareigas ne dėl kvotos, o dėl to, kad jo kvalifikacija yra tinkama. Ir mums reiktų e, parengti gairias, kaip praktiškai užtikrinti, kad tinkamiausias kandidatas darbui, tai darbo vietai būtų e, pasirinktas, nes įvairovė iš tiesų leidžia sukurti fantastinės darbuotojų komandas, ir tokios įvairios komandos gali daug daugiau pasiekti ir galbūt viena iš priemonių tokiom darbuotojų komandoms sudaryti galėtų būti kvotos. Bet kol kas tokie dalykai tik svajonė. Manau, kad klausimas buvo labai geras. Aš Mm, galbūt netiesiogiai atsakysiu, pakomentuosiu privatų sektorių. Moteris, kurios baigia universitetą su aukštesniais laipsniais, turi aukštesnę kvalifikaciją, bet jas rečiau samdo, rečiau jos gauna darbą pagal savo kvalifikaciją. Jei pasižiūrėsime, kiek yra magistro ir daktaro laipsnį turinčių moterų. Tai nors tokių moterų yra daugiau, bet jos rečiau gauna darbą. O universitetuose ne visuomet samdymas vyksta skaidriai. Aš čia galiu pasidalinti savo kaip žmogiškų išteklių specialistės patirtimi. Ir dažnai yra tas uh, trikampis santykių tarp įmonės, darbuotojo ir įdarbinimo agentūros. Aš dėl to nebedirbu žmogiškų išteklių agentūroje, žmogiškų išteklių srityje, nes dažnai, kai į agentūrą kreipiasi įmonės atstovas, jisai prašo žmogaus konkrečią kvalifikaciją, bet jei mes siūlom jam ir moteris tokia pačia kvalifikacija, tai jisai sako, ne, man reikia vyro, o jie yra du vyrai ir moteris, kurie galėtų būti siūlomi šiai pareigai, tai dažnai įmonės direktorius pasako, kad nors ir, motero, nors ir moters e, CV yra labai įdomus, bet aš vis tiek noriu vyro, nes moteris dažnai išeina gimdyti vaikų. Komisijoje mes nustatėme kvotą, nors ir mūsų siekiai buvo e, geri, pozityvus, bet vis tiek mes manėme, kad geriausia būtų nustatyti kvotą. Jei pažiūrėsime į valstybės narės, Tai manau, kad reikia tą kvotų tikslą derinti su paskatomis atitinkama politika, nes vien kvotų neužtenka. Vien kvotos problemos neišsprendžia. Dėkoju.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 Bet aš noriu paklausti, kalbant apie tas ekspertų grupės, ar iš tiesų tos kvotos yra reikalingos? Mūsų patirtis rodo štai ką. Taip, visuomet yra lobizmas, nes tai susijęs su įtaka ir gale, vyrų lobizmas, o mūsų patirtis rodo, kad visuomet galima rasti argumentų, kodėl šis vyras yra tinkamiausias. Nes galbūt moteris kandidatė neturi tinkamų kvalifikacijų ar neduos e, tų rezultatų, kurių tikimasi. Yra tokio neskaidrumo, tai užtą turime labai aiškiai veikti. Poslankiniai Šoidrovai, a potom. A Man įdomu, ką vyrai galvoja išgirdę žodį um, kvota. Dar suteiksiu žodį e, kitiems šešėliniams pranešėjams. Aš norėčiau irgi pakomentuoti. Manau, kad situacija valstybėse labai skiriasi. Labai skiriasi, bet vyksta ir tam tikrų pokyčių. Pone Lopes kalbėjo, nežinau, ar Ispanijoje, ar Portugalijoje kad moteris nesuinteresuotos baigti universitetų. Čekijoje 60 procentų moterų mokosi universitetuose. Tarp studentų 60 procentų yra moteris. Jos yra gabios, motivuotos, protingos ir nori baigti aukštasias mokyklas. Bet po to, kai baigė, situacija keičiasi. Moteris tada tampa motina ir tada ją iškyla tam tikrų kaip ir veiklos apribojimo problemų, bet motinystė taip pat yra ir privalumas. Ir mes turėtume remti moteris, kad jos galėtų tęsti karjerą, savo akademinę karjerą. Galėtų tęsti profesinę e, karjerą universitetuose, mokslo įstaigose. Norėčiau padėkoti ponui Droliui už tai, kad komisija ieško praktinių priemonių kaip paremti moterų dalyvavimą, paskatinti, kad moteris dalyvauti, dalyvautų universitetų valdyme, e, vadovautų mokslinių tyrimų grupėms ir taip toliau. Dėl to aš suprantu, kodėl jūs pasirinkote kvotas e, konkursams, projektams, manau, kad praktiškai e, toks sprendimas yra efektyvus. Galbūt galėtumėt pagalvoti dar apie vieną galimybę. Čekijoje universitetai e, kuria lopšelius ir darželius vaikams kad moteris dėstytojos ar studentės galėtų palikti vaikus darželiuose. Ir aišku, tokių darželių steigimą galima paremti e, finansiškai. Ir galiausia dar vieną dalyką noriu pasakyti. Universitetuose kvotos nėra įmanomos dėl akademinės laisvės. Universitetai balsuoja, balsavimu renka savo rektorius, profesorius ir panašiai. Bet kur mes galėtume turėti įtaką, tai vyriausybėse stengtis, kad vyriausybės ir valstybės skirtų nominuotų kandidatus į valdybas ar tarybas. Ir tada jau galėtume į tokias valdybas tarybas įtraukti moteris mokslininkės, moteris suinteresuotųjų šalių atstovės, kad jos prisidėtų prie universitetų uh, ir mokslo įstaigų valdymo valstybėse narėse. Just one thing to add to that is I think um, what you brought. Papildysiu trumpai. Kalbant apie paramą moteriams, kai jos susilaukia vaikų, kad jos nemestų karjeros, iš tikrųjų Yra daug universitetų, kur moteris įsitraukusios ir dirba, tačiau svarbu, kad ta karjera nenutrūktų. Todėl vienas mano pasiūlymų nekalbėti apie motinystės atostogas, galvoti apie šeimos atostogas, kad ir vyras, ir moteris gali ar kartu, ar po vieną uh, pasitraukti. Ir taip užtikrintume, kad vyksta tarp vyro ir moters lygia, lygia vertė diskusija. Jie yra šeima. Ir aišku, yra unikalus moters vaidmuo ir tai susijęs su jūsų klausimu, kaip užtikrinti, kad um, vienodą atsakomybę prisimtų tarp vyrų ir moterų. Tik tai Iš tikrųjų, daugiau yra tokių atvejų, kai moteris turi, yra priverstos daryti pasirinkimą tarp karjeros arba šeimos. Pone Lekrypa. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti ponios Vezenberg pranešėjos vardu, kuri parengė šią, šį pranešimą savo iniciatyvą. Tai labai įdomus pranešimas, naujoviškas, taigi jos vardu aš noriu atsiprašyti, noriu atsiprašyti ir savo vardu, nes neišklausiau, neturėjau galimybių išklausyti šiandien kalbėjusių uh, prelegentų. Aš e, prisižadu, kad e, perskaitysiu visas prezentacijas, pažiūrėsiu tą filmuką, e, kuris buvo parodytas nes e, tame, ką jūs sakėte, yra e, konkrečiai suformuoluota situacija, pateikta e, konkrečių pasiūlymų, komentarų. Norėčiau trumpai mm, šiek tiek pakalbėti apie ponios Vazenberg pranešimą, dėl kurio bus balsuojama, jau yra parengtas pirmasis darbinis variantas jis buvo svarstomas, tarp mm, pranešėjai svarstė kartu su šešėliniais pranešėjais ir per ateinančias savaitės, tai mes pabandysime įtraukti tą pranešimą, kaip svarbu uh, užtikrinti pasitikėjimą, uh, kaip svarbu kovoti su voluntarizmu ir um, kaip svarbu uh, siekti žinių ir kalbant apie pasitikėjimą, tai pirmiausia labai svarbu užtikrinti moterų pasitikėjimą savimi, moterų savimonę. Statistiniai duomenys iš tiesų gazdinantis, e, kad augant mergaitėms vis mažėja jų pasitikėjimas savim. Yra tie tos, tos kliūtis, nematomos kliūtis, kurios vis labiau užgula mūsų mergaičių pečius, vis mažėja jaunų moterų e, pasitikėjimas savimi. Ir įmonių vadovų, e, pilietinės visuomenės atstovų, visuomenės elito nuomonė irgi mažėja. Jie, jie irgi nemano, kad kad moteris turi pakankamai reikalingų žinių ir kvalifikacijos. Taigi reikia stiprinti moterų pasitikėjimą, pradedant nuo to, kad turime siekti, kad švietimo mokymo sistema pirmiausia siektų įdėkti tą savivertę mergaitėms, jaunoms moterims, merginoms. Labai svarbu kovoti su vyraujančiomis klišėmis. Taigi švietimas yra labai svarbu. Mes e, kaip tėvai, kaip motinos, kaip tėvai formuojame savo vaikus. Mūsų visa visuomenė formuoja e, vaikus, pradedant nuo knygų e, ir filmų ir baigiant internetu, kuris vis didesnė e, mūsų vaikų kasdienybės dalį užima ir vis e, labiau atsiliepia jų dvasiniam gyvenimui, formuoja juos. Labai svarbu kovoti su tais įsigalėjusiais stereotipais. politikai, e, taip pat ir mes, e, Europos parlamento nariai, turime rodyti, turime dėti pastangas, e, išsakyti, ką norime keisti šioje srityje, apibriežti konkrečias priemonės, kad ir, pavyzdžiui, pozityvę diskriminaciją, ar kalbėti apie atskirų teisės aktų prieimimą, frakcijos turėtų nuspręsti, um, kokios geriausios priemonės būtų. Uh, kokias teisės turėtume užtikrinti. Aišku, čia kalbame apie lygias teisės, teisingumą, pusiausvirą, harmoniją. Ir būtent uh, tai leistų užtikrinti pusiausvyrą ir harmoniją mūsų visuomenėje. Be to visuomenė turi suprasti, kad moterų gebėjimų nepanaudojimas tai yra begalinis gėrio švaistimas. Turime sudaryti galimybės moterim e, dirbti e, išnaudojant savo sugebėjimus. Tai e, tikrai patobulintų mūsų visuomenę. Ypač neuž, neturėtume užmiršti, kad universitetai, mokslinės įstaigos formuoja, kuria mūsų būsimą visuomenę, todėl reikia maksimaliai išnaudoti moterų energiją, moterų e, žinias, gebėjimus. Ir mes savo komitete manome, kad galėsime vaisingai dirbti šioje srityje ir e, kad šios dienos diskusijos jų rezultatas, jų geriausias mintis bus įtrauktos į šį pranešimą. Tiek galėčiau dabar pasakyti ir labai atsiprašau, kad negalėjau išklausyti šiandien patiktų pristatymų. Man be to dar noriu pasakyti, labai patiko ne tik tas stiklinių lubų įvaizdis, bet ir labirinto įvaizdis iš tiesų moteris dažnai blaškosi labirintose, negalėdamos iš jų išeiti. Manau, kad labirinto terminą, kuris mm, puikiai atspindi situaciją, irgi sėkmingai naudosime. Tai to teme labai velmi zaujímavá, máme aj ďalších ešte. Ačiū. Tikrai daugybę laiko galime kalbėti šią temą. Birželio 15 ir 16 dieną mes kalbėsime apie šį pranešimą ir tada turėsime, iki tada šešėliniai pranešėjai galbūt tarpusavėje galės diskutuoti. Ar norėtumėte pasakyti keletą baigiamųjų žodžių? Ačiū už šią galimybę Tai yra tikrai svarbi tema ir aš manau, kad e, jeigu mes dirbsime visi kartu, tai galime pakeisti e, situaciją. Man taip pat labai patiko tas įvaizdis stiklinių lubų, nes stiklą lengva sudaužyti, man taip atrodo. Ir mes galime tikrai tai padaryti dirbdami kartu. Ir galime žingsnis po žingsnio padaryti didelį skirtumą Aš kalbėjau remdamas į savo asmeninę patirtimį, žinau, kad visi mes turime tokių asmeninės patirties pavyzdžių, ne visai teigiamų. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane iš šios klausimus. Man tai buvo labai įdomi patirtis. Aš sutinku, kad mes kartu turime įveikti tas nematomas kliūtis. Turime didinti ir mūsų tų kliučių suvokimą. Ir toks darbas yra svarbus, būtent norint sudaužyti tas stiklinės lubas. Norėčiau tik padėkoti už visas pastabas, kurias išgirdau ir ačiū visiems uh, už tai, kad dirba su šia tema. Tikrai moterų situacija vis gerės. Tikimės, kad ir universitetuose, ir visuomenėje, bet daug dar reikia ką padaryti, svarbu nenuleisti rankų. Ačiū. Aš manau, kad Europoje mes turime potencialą ir tradicijas, kurios leistų mums būti lyderiais šioje srityje. Mes įgyvendiname Europos mokslinio tyrimų erdvę ir šiame kontekste galime įdėkti labai teigiamų daug praktikų ir pavyzdžių. Ačiū. Ačiū. Norėčiau dar kartą visiems svečiams padėkoti už jų pasisakymus. Mums tikrai buvo labai naudinga jūsų išklausyti. Dabar poniai Zaborskai norėčiau suteikti žodį dėl 21-ojo darbo tvarkės punkto. Tai yra punktas skirtas linkioms galimybėms ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principų įgyventinimo taikymo. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems už pastabas išsakytas dėl šio pranešimo. Dabar yra pateikti 169 pakeitimai, kuriais siekiama patobulinti šį tekstą, siekiant pakeisti 2006 direktyvą ir įtvirtinti lygių galimybių uh, principą lygybių, e, lygių galimybių tarp vyrų ir moterų profesinėje srityje. Aš dėkinga Jums visiems už visų pakeitimų pateikimą, ačiū už Jūsų aktyvų dalyvavimą. Leiskite man pateikti Jums keletą pastabų susijusių su šiais pakeitimais. Jų dauguma uh, E, gali būti suskirstyta į tris kategorijas, kurias norėčiau pristatyti. Pirmiausia, kai kurie pakeitimai, kai kuris pakeitimai siekiama patikslinti tekstą. E, yra sintaksės, gramatikos pakeitimų ir taip pat teisinio pomdžio patikslinimų. Taip pat yra pakeitimų, kuriais siūlomos papildomos priemonės E, siekiant e, padidinti šio lygių galimybių principo įgyventinimo veiksmingumą. Aš norėčiau konkrečiai e, paminėti pasiūlymą dėl sankcijų darbdaviams, kurie nesilaiko šio lygių galimybių principo, kalbant apie vienodą darbo e, pobūdį. Kalbama, kad labiau turėtų įsitraukti NVO, profsąjungos ir vietos valdžia. Šiuo požiūriu man taip pat labai patiko pasiūlymas dėl Europos metų skirtų kovoti su atlyginimu skirtumais tarp vyrų ir moterų. Aš manau, kad e, mes turime tikrai didinti visuomenės informuotumą šią temą. Ir paskutinė kategorija tai būtų tie pakeitimai, kuriuos galėčiau pavadinti labai ambicingais, ta prasme, kad jais siekiama uh, nustatyti nelyg, nelygybių tarp vyru ir moterų šaltinių, šaltinius ir socialinius veiksnius, kurie tai lemia. Taigi šios kategorijos pakeitimai kalba apie smurtą prieš moteris, motinystės ar tėvystės atostogas bei mm, neįgalių asmenų ir specialių poreikių turinčių asmenių diskriminaciją. Aš um, nebejoju, kad um, tikrai mes aptarsime šiuos um, aspektus, uh, bet vis dėlto bijau, kad gali nepavykti visų tų pakeitimų įtraukti į pranešimą, ypač uh, tų, kurie netitinka pagrindinio pranešimo tikslo. Todėl aš norėčiau mm, iš tikrųjų pagalvoti kai kurių iš jūsų, ar negalėtumėte atsiimti tokių pakeitimų, kurie nepatektų iš šios direktyvos taikymo sritį. Ar... Ir aš esu pasirengusi siekti kompromiso su jumis. Aš tikrai esu atvira pasiūlymams, nes tikrai manau, kad galiausiai mes galime patvirtinti tokį tekstą, kuriam pritars visų frakcijų nariai. Ir kartu mes galime pasiūsti labai stiprų signalą. Kalbant apie užimtumą ir darbą, nelygios vyrų ir moterų galimybės iš tikrųjų negali būti toliau toleruojamas. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar suteiksiu žodį kitiems parlamento nariams, kurie nori dalyvauti diskusijoje. Pirmiausia, ponė Dėly, prašom. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, Dėkui, ponė pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja, norėčiau pasakyti jums, gerbiama ponė Zaborska, ačiū už tai, kad taip kruopščiai dirbate, kad tiek dėmesio skiriate šeštų metų direktyvai šis darbas yra labai e, kropštus ir smulkmeniškas, apžvelgiant visus direktyvos aspektus. Mes, mano nuomonė, turėtume e, turėti netokį pranešimą, kuris nugultų stalčiuje, bet tokį, kuris aiškiai pareikalautų iš valstybių narių perkelti šią direktyvą nacionalinę teisę. Kol kas tai nėra e, padaryta iki galo. Mes negalime nieko nedaryti, turime skubiai keisti situaciją Mes esame dabar 2015 metais ir vis dar kalbame apie atlyginimų dydžių skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ta problema buvo ir mano senelės, mano mamos ir mano laikais, jinai tebėra jau 40 metų primami įvairūs įstatymai, bet problema vis tebelieka. 16,2 procentai yra skirtumas tarp atlyginimų. Tai nemažas skirtumas. Moteris darbo rinkoje yra vertikaliai segreguojamos ir horizontaliai e, diskriminuojamos ne tik atlyginimo dydžio prasme, bet tas buvo išsakyta ir per diskusijas televizijos studijoje, ir pensijos moterų yra mažesnės. Kalbame apie tyrimus, apie keitimąsi gerąją praktiką. Taip, visa tai yra geros iniciatyvos, nes be duomenų, be statistikos, mes neturėsime pagrindo e, kryptis į valstybių vadovus, e, parodydami, kokia iš tiesų yra moterų diskriminacija. Ir aš pateikusi e, kai kuriuos pakeitimus, siūlau keisti ir įprastinę mokymo tvarką ar mokymo praktiką E, atverti tas sritis, kurios yra uždaros, prieinamos tik vyrams. Moterim mokslo pasaulis, patekimas į mokslo pasaulį yra iššūkis. O įgūdžiai reikalingi tam pasaulį pritapti įgyjami ne tik mokykloje, bet ir po pamokinėje veikloje. Turime taip pat atsižvelgti ir į seksualinio lyties pagrindų vykstančią diskriminaciją. moteris šiais laikais yra ne tik moteris, jinai yra ir darbuotoja, ir mama, ir labai dažnai krūvis, kuris jai tenka, yra e, daug darbo, naujos pareigos. Ir skaičiuojant BVP, tas moterų indėlis niekur neatsispindi, skaičiuojant valstybių narių turtingumo rodiklį, kaip ir ne, ne tas, tas moterų indėlis ir jų darbas įnašas neatsispindi ir skaičiuojant pensijas moteriams. Atlyginimas moterim yra svarbus e, mūsų visuomenėje, nes daugelis šeimų ūkių neišsilaikytų, jei moteris neuždirbtų. Turime neužmiršti e, šeimų, kuriuose yra tik mama ir vaikas ar vaikai. Šeimos struktūra, šeimos sudėtis yra irgi svarbus aspektas. ir galbūt pasikartosiu, bet tikrai turėtume vieną kartą užbaigti diskriminaciją atlyginimu srityje. Komisijos mm, prioritetas yra, kad už vienodą darbą turėtų būti mokamas vienodas atlyginimas, bet galima e, moterį dirbančią tokį pat darbą kaip vyras, e, tos moters pareigas pavadinti kitaip ir mokėti jai mažiau. Taigi, to irgi turime neišleisti iš akių. Ir turime turėti kriterijus pareigoms, pareigybėms palyginti komisija e, turėtų parengti gairias, kad būtų galima išlaikyti neutralią pareigybių klasifikaciją ir palyginamumą. Ir tada aiškiai pasimut, pasimatytų, kokia diskriminacija yra. Tiesioginė ar netiesioginė. Ir manau, kad reikia tomis konkrečiomis priemonėmis ir pasinaudoti, galbūt net ir kreiptis į teismą, siekiant panaikinti diskriminaciją atlyginimų srityje. Pone Zaborska, jūs uh, sakėte, kad turime turėti sankcijų paketą ir tos sankcijos turi būti ir finansinės. Tai taip galbūt priverstume įmonės laikytis, mm, siekti, kad, kad ir moteris, ir vyrai gautų vienodą atlyginimą. Aš dirbu transporto srityje. Žinote, kad avia, aviacijos įmonės, kai kurios aviacijos kompanijos yra e, įrašytos į juodąjį sąrašą. Ir labai stengiasi, kad būtų iš to juodojo sąrašo išbrauktos, deda visas pastangas. Tai galbūt ir įmonėm galėtume sudaryti tokį juodąjį sąrašą, įmonėm, kurioje, kuriuose moteris yra diskriminuojamos. Pone Zaborska, man labai patinka, kad jūs suteikėte vaidmenį nevyriausybinėm organizacijom, uh, socialiniam partneriam, bet manau, kad čia galėtume tą vaidmenį e, sustiprinti, e, kreipdamėsi į valstybės narės, e, kurios suteiktų daugiau galimybių kovojant su diskriminacija, su moterų diskriminacija. Ir jau baigiau, ponė pirmininkė kad nesakytumėt, kad per daug kalbų, bet ši tema man labai svarbi. Mes, kaip žalieji, norime, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę. Komisija turėtų mum komisija turėtų nusistatyti aiškės e, teisiškai pareigojančias priemonės, ir numatyti aišku jų įgyvendinimo kalendorių, nes aš nenorėčiau, kad baigtųsi šio parlamento kadencija, bet mes vėl nieko konkrečiai nebūtume pasiekę. Ir uh, pasižiūrėsime uh, tada, ar mums pavyks kažko pasiekti. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį poniai Berder. Much. And... Ačiū labai. Daug dalykų, kuriuos norėjau paminėti, jau buvo aptarti. Norėčiau taip pat padėkoti poniai Zaborskui už jos darbą ties šiuo dokumentu. Buvo trys svarbiausi klausimai, kuriuos norėtume pabrėžti aš ir mano kolegos iš Aldė savo pakeitimuose. Manau, lengva pažiūrėti ir pasakyti, na štai ir vėl tas pats. Kai pradėjus savo pirmą darbą, man mokėjo apie 30 eurų per savaitę, o kolegos vyrai gavo daug daugiau, galvojau, kad tai yra neteisinga, tai dar buvo 1968 metais ir ta situacija, na, kaip ir nepasikeitė, vis dar kalbame apie tuos pačius dalykus. Uh, Turime ieškoti konstruktyvių pasiūlymų, negalima vėl ir vėl apgailestauti dėl to, kad viskas yra vyrų rankose. Turime dirbti konstruktyviai. Ir būtent taip norėčiau um, pasielgti su savo pakeitimais. Visų pirma, lygybės už lygybę atsakingos e, institucijos e, turėtų pačios e, užtikrinti lygybę uh, E, savo organizacijoje ir e, tai būtų labai svarbu daugelį valstybių narių. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, Švedijoje lygybės institucijos turi ir išteklių, ir galių, kad galėtų padaryti didelį poveikį, kai kur kitur, Vokietijoje, pavyzdžiui, jų galios yra mažesnės. Svarbu užtikrinti, kad lygybės institucijos e, turėtų pakankamai išteklių, pajėgumų, jos turi būti įsteigtos taip, kad jos būtų nepriklausomos nuo vyriausybės ir kitų politinių jėgų. Geroji praktika rodo, kad uh, funkcionalios um, lygybės institucijos gali turėti tikrai didelį poveikį. Kitas klausimas Auditai, įmonių auditai, e, žinau, kad e, įmonės su tuo kovos, bet e, vis dėlto nuolat kalbama apie skaidrumo klausimą, kad nėra pakankamai skaidru viskas įmonėse, kurios kotiruojasi biržose, kalbant apie jų atlyginimų lygius. Ir galima būtų numatyti privalomą auditą, kad būtų atkreipiamas dėmesys į tokią problemą kaip vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai. Tik penkios bendrovės iš tikrųjų yra paskelbusios duomenis apie vyrų ir moterų atlyginimus būtent pagal e, gyvendinamą schemą, nors prie jos prisijungia gerokai daugiau įmonių. Labai Svarbu taip pat kalbėti, kalbėti apie pirmo ir trečio ramšių pensijas. Taip pat e, svarbus e, klausimai susijęs su darbo laiku e, ir kitais aspektais. Visą tai turi poveikį pensijų skirtumams. Manome, kad komisija turėtų stebėti pokyčius tarp šių ramščių, kad galėtų įvertinti tų pokyčių poveikį pensijoms ir e, pagaliau įdarbinimo praktiką siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias grupės. E, seksualinis priekabiavimas, pavyzdžiui, yra problema, dėl kurios kenčia visų pirma moteris. Ir e, reikia vyriausybės lygmenių spręsti šią problemą, kaip yra daroma Junktinėje karalystėje. Moteris, kurios patiria diskriminaciją linkusios dažnai su ją nekovoti. Labai svarbu turėti įgyvendinti tinkamą sustruktūrintą kovos su tokiamis problemomis procedūrą, kad moteris galėtų jomis naudotis. A, ačiū. Mm, dabar ponė Sube. Dėkuoju, pirminkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonė reikėtų naujai suformuluoti kai kurias direktyvos nuostatas. Be abejo, yra daug teisėkuros klausimų ir ES lygmenių, ir valstybių narių lygmenių, pagal kurias galima būtų pagerinti lyčių lygybės situaciją darbo vietoje. Yra daug teisės aktų skirtų moteriams apsaugoti darbo vietoje, tačiau problemų kelia ne, ne, ne tai, kad jų nėra, bet jų praktinis įgyvendinimas. Svarbu padirbėti būtent jų praktinio įgyvendinimo srityje. jeigu teisės aktas neįgyvendinamas. Būtina spręsti tas praktinės problemas ir tokį paužiūrį remia ir komisija, ir parlamentas, ir kitos institucijos, ir pirmininkaujančių valstybių trejetas. Jeigu analizuotume problemą šiuo požiūriu, manau, galėtume geriau ją suvokti. Pritarėme filosofijai, kuria yra pagrystas ponios Zaborskos pranešimas. Norėčiau kai kuriuos aspektus atskirai paminėti. Visų pirma, dėl kolektyvinių dėrybų. Manome, kad kolektyvinės dėrybos šiuo metu puolamos, galima būtų susipažinti su tam tikrais komisijos dokumentais, iš kurių aiškiai matyti, kad valstybės narės prašo didesnio lankstumo, kalbant apie kolektyvinės dėrybas. Kolektyvinės dėrybos yra vienas svarbiausių turimų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti ir apsaugoti lygybę. Kaip e, komisija gali pati savo prieštarauti? Štai ką noriu pabrėžti. Be to, gali mm, kilti svarbių problemų, kalbant ir apie profesinės e, kvalifikacijas. Turime panagrinėti valstybių narių paužiūrį apmokestinimą ir teisės aktų vykdymą. Čia e, kyla visų pirma patikrinimo klausimas, visų antra įgyvendinimo klausimas yra numatyta pareiga atlikti patikrinimus, kaip laikomasi teisės aktų, bet tam nenumatoma išteklių. Matome, kad užimtumas tikrai nukenčia mažiai jų lygiai ir situacija prastėja. Jeigu inspektoriai negali tinkamai atlikti uh, patikrinimų darbuotojai neturi priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti, kad praneštų apie piknaudžiavimą. Ir nepaisant visų šių pastangų, gali būti ir toliau vykdoma diskriminacija prieš moteris ir kitus darbuotojus. Moteris dažniausiai eina mažiausiai apmokamas pareigas, dažnai laikomos nekvalifikuotomis darbuotojomis. Moteriams dažnai reikia lankstesnių darbo sąlygų, bet jos yra užtikrinamos tik tai aukštesnės pareigas užimantiems asmenims, o tai paprastai vyrai. Taigi e, labai e, svarbu stebėti tai, kas vyksta praktiškai ir informuoti e, žmonės apie jų teisės, apie galimybę kovoti su diskriminacija. Taip pat siūlytume pakeitimą dėl e, sankcijų, dėl tam tikrų nuobaudų. Jeigu darbdavys skatinamas už tai, kad pažeidžia įstatymus, jis ir toliau juos pažeis. Galima būtų numatyti įvairių sankcijų, tam tikrą bandomai laikotarpį. tarpį moteris darbuotojos yra silpnesnėje padėtyje palyginti su darbdaviais ir kartais moteriams e, sunku įrodyti, kad e, jos e, iš tikrųjų patiria diskriminaciją. Jos negali įrodyti, kad įmonė pažeidžia teisės aktus. Paskutinė ponios Borskos pastaba dėl um, profesinio gyvenimo derinimo su uh, gyvenimu šeimoje. Čia išvelgiu tam tikrų prieštaravimų. Darbos, uh, tai yra Europos Sąjungoje darbo laikas ilgėja, mažėja lankstumas ir todėl sunkiau derinti profesinį gyvenimą su šeima. Be abejo, negalima taikyti dvigubų standartų, negalima prieštaringų teisės aktų nuostatų tvirtinti. Svarbu, kad būtų traukiami atsakomybėn tie, kas pažeidžia teisės aktus ir rengia tokią politiką. Ačiū. Poslankė Nišoidrovai. Oui, mer, euh, merci à notre collègue. Euh... Ačiū. Ačiū poniai Zaborskai. Nors yra 169 pakeitimai paskei, pateikti, aš norėčiau vis tiek dar kai kuo papildyti. Manau, kad jūsų pranešimas yra tikrai išsamus. Bet aš norėčiau pasiūlyti tokį pakeitimą, kuris akcentuotų, mano nuomonė, esminę problemą, su kuria susidarė moteris. Tai būtent jų grįžimą į darbą. Jos yra, jos gauna mažesnį atlyginimą mažesnės išeidinės kompensacijas. Taip yra dėl to, kad ribojama jų profesinė karjera. Ir ją riboja jų natūrali funkcija, motinystės funkcija. Taip visada bus. Taigi, jeigu mes norime iš tikrųjų realiai užtikrinti vienodus atlyginimus, tai būtina gerinti sąlygas moterims grįžti į darbą. Taip pat svarbu vertinti motinystę. Manau, kad e, tai taip pat labai svarbus elementas. Ačiū. Ačiū, netrukus suteiksiu žodį poniai Zaborskai, bet prieš tai paklausiu, kad galbūt kom... kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tai ponė Zaborska, prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Buvo tikrai įdomu išgirsti kolegų nuomonę. Jeigu visuomenė nedės pastangų pakeisti padėtį, tai galim priimti dešimt naujų direktyvų ir vis tiek nepavyks nieko pakeisti. Todėl aš ir siūlau, kad reikėtų skelbti Europos vyrų ir moterų vienodo atlyginimo metus pilietinė visuomenė turi suvokti, kad ši problema egzistuoja. Aš esu tikra, kad nemažai žmonių tiesiog nesupranta, kad realybė yra tokia. Taip pat labai svarbu užtikrinti moterų didesnės išsilavinimo galimybės. Ir turime suvokti, kad vienodos darbo galimybės yra tiesiogiai susijusios su vienodomis švietimo galimybėmis. Iš tikrųjų, mes galime kalbėti apie aukštų postų skirimą moterims, tačiau vien tai nepadės išspręsti atlyginimų skirtumo problemos. Mes turime kelti moterų išsilavinimo lygį. Ponedėlį pasakė labai svarbę mintį. Jis sakė, kad moteris dirba kaip motinos ir tai šis darbas yra neįskaičiuojamas į BVP. Būtent tai taip pat lemia atlyginimų skirtumus. Praeitą kartą aš jau sakiau, kad e, atlyginimo skirtumai prasideda po pirmųjų moters motinystės atostogų. Vadinystės atostogos visuomenėje suvokiamos kaip e, trūkumas, kliūtis pačiai moteriai. O apie sankcijas mes kalbėjome jau 2006 metais, kai pasirodė Didbajas pranešimas apie atlyginimo skirtumus. Ir aš norėčiau paraginti kolegas tikrai suvokti, kad e, sankcijos yra būtinos šiuo atveju. Šiandien mes balsavome dėl nuomonės, dėl motinystės atostogų direktyvos. Prieš penkis, šešis metus galbūt mūsų požiūris buvo pernelik ambicingas. Jeigu mes norime, kad direktyvoje būtų pakeitimų, tai turime įtraukti ir tarybą. Bet jeigu mes keliame nerealius reikalavimus, tai iš tikrųjų liksime užstrigę ten, kur esame. Ir niekada neįgyvendinsime ponios Elis svajonės nepagerinsime moterų padėties. Aš tikiuosi, kad jūs e, mane paremsite. Ir aš tikiuosi, kad e, šis pranešimas bus paremtas daugumos parlamento plenarinėje sesijoje. mačiau tokį pasirengimą paramos pasiūlymą pranešėjų sustikime su šešėliniais pranešėjais, bet noriu pabrėžti, kad mes turime um, siekti tvirtos pozicijos parlamente. Mes bendradarbiavome su komisija rengiant naują tekstą, bet tas tekstas turi būti visiems priimtinas. Ir tarybos lygmenių turi vykti atitinkamos diskusijos. Dėkuoju visiems už pateiktus pakeitimus ir pastabas. Ačiū. Tai buvo paskutinis punktas mūsų šios dienos darbo tvarkėje. Balsuojama bus birželio 15 ir 16 dienomis, kaip jau informavome Manau, kad e, iki tada bus dar ir kitų posėdžių, o rytoj posėdžių.